E, e, pono Dezir e, pranešimas teisingai sako, kad socialinės atsakomybės standartai turėtų būti išplėsti dar labiau. Ačiū kolegiai Hanslik, toliau trys minutės kolegiai, kolegiai Kutaš.